Wir kommen, wir kommen zu den Abstimmungen und ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Nach der Tagesordnung. Dabar pradėkime balsuoti, prašau visus susėsti. Pagal darbo tvarkę turime balsuoti supaprastinta tvarka pagal 138 taisyklę dėl Hans Peter Martin pranešimų dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų. Prašom balsuoti, vardinis balsavimas. Male apgestimt. Ar visi balsavote? Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta toliau pagal darbo tvarkę. E, turime balsuoti pagal supaprastintą procedūrą dėl ponios Borstelino pranešimo dėl ES vidaus saugumo strategijos. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau pagal darbo atverkę vėlgi pagal suprasintą procedūrą turime balsuoti dėl Asdėjong pranešimo. Dėl ES požiūrį į baudžiamąją teisę vartinis balsavimas prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Vėlgi pagal suprasintą procedūrą turime balsuoti dėl ponios Rygoje Imperės pranešimo dėl pažeidžiamų vartotojų teisų stiprinimo. Prašom balsuoti kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar pagal darbo tvarkę turime balsuoti dėl Hans Peter Martin pranešimo dėl euro monetų leidimo. Pasiūlymas dėl reglamento. Pirmas kompromisinių pakeitimų blokas. Kas už šį bloką, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Tai reiškia, kad dėl antro pakeitimų bloko balsuoti nereikia. Balsuojame dėl pasiūlymos pakeitimės kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Teisė kūrinis pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Malė apgestimt. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta didžiulę daugumą. Toliau turime balsuoti dėl pono Busutil pranešimo dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinės. Buvo vienas pakeitimas, pirmas pakeitimas dėl 12 punkto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Buvo techninių problemų, prašyčiau pabalsuoti dar kartą, prašom balsuoti, dabar galima balsuoti. Prašom dar kartą balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Tada dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau ponios Boskur pranešimas dėl moterų perspektyvos Turkijoje 2020 metais. Galiu pranešti, kad devintas pakeitimas atsimtas, nes jis buvo nepriimtinas. Dabar balsuosime dėl septynių pakeitimų bloko. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Aštuntas punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Septintas pakeitimas, kas už? Pasitikrinkime elektroniškai. Haben alle abgestimmt? Antrag 7. Ar visi balsavote dėl septinto pakeitimo? Balsuoti baigiame. Pakeitimas priimtas. 41 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 45 punktas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 49 punktas. Originalus tekstas dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, irgi priimta. 52 punktas, vėlgi dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta taip pat.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 Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Rezoliucija priimta. Ir dabar ponios Gurmai pranešimas dėl Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių keitimo dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo. Balsuosime dėl reglamento projekto. Reikia kvalifikuotos daugumos. Pone Gurmai paprašė žodžio. Pirmininkė komisarė kolegos Tai reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos, kuris įsigalios nuo šio, šių metų balandžio pirmos dienos. Ir um, parlamentas turi pakeisti savo darbo tvarkos taisyklės tam, kad būtų galima sklandžiai organizuoti viešuosius klausimus į kuriuos turi teisę iniciatyvos teikėjai, jeigu iniciatyva pateikta tai gerai. Ir um, dėl, pavyzdžiui, prisimant uh, Mm, penkias jau piliečių iniciatyvas ir uh, Europos dieną. Labai džiugu, kad mes kalbame šio klausimu ir labai džiaugiuosi jūsų uh, e, entuzijazmu. Ir, nu, ir kai eina kalba apie viešųjų klausimų organizavimą, aišku, tai yra mano pranešimo uh, prioritetas, kadangi Europos piliečių iniciatyva turi būti tvirta, turi užtikrinti dalyvaujamąją demokratiją Europos Sąjungoje. Yra keli techniniai dalykai, balsavimo sąrašą aš norėčiau paaiškinti prieš pradant balsuojant dėl tų priežasčių. Visų pirma, tam, kad būtų galima sudaryti pagrįstą kompromisą, aš nusprendžiau balsuoti už ketvirtą pakeitimą, kaip kad pateikė Aldė, ir atsimti savo palaikymą penktam pakei, pen, e, penktą dalį pirmo pakeitimo, kaip kad buvo balsuota komitete. Ir taip pat noriu, noriu kad būtų sklandus tekstas, taigi noriu pasiūlyti, jeigu penktas pakeitimas bus patvirtintas, trečios dalies aš siūlyčiau dėl pirmo pakeitimo trečios dalies balsuoti uh, už ir galbūt už trečios, uh, trečio pakeitimo tai trečią dalį taip pat. Toliau aš siūlyčiau, jeigu. Fantastiška, jeigu jūs nesusipainiojate. Ačiū už jūsų palaikymą ir dėl trečio aš taip pat prašysiu, kad būtų elektroniškai balsuojama. Ačiū, poniai Gurmai gal paaiškės tuoj, ar aš sugebėjau uh, sekti visą tai, ką jūs sakėte. Tai a, dabar atsargiai pradėkime. Uh, šešios yra penkto pakeitimo dalis. Penkios dalis buvo paprastas balsavimas, pirmoji dalis, vardinio balsavimo nebuvo prašymo, kas prieš, susilaikė, priimta Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Silaikę. Priimta. Pone Gurmai? Labai prašau elektroniškai pasitikrinti. Gern über den zweiten Teil auch noch elektronisch abstimmen. Galime elektroniškai pasitikrinti dėl antrosios dalies, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pakeitimas patvirtintas didelę daugumą. Trečioji penkto pakeitimo dalis. Pone Gurmai. Sorry, already... Labai atsiprašau, mes balsavome dėl antros dalies. Aš prašiau elektroninio balsavimo dėl trečios dalies iš tikrųjų. Ačiū už tai, kad dėl antrosios dalies elektroniškai balsavote, bet norėčiau paprašyti, kad dėl, dėl trečiosios dalies būtų balsuojama elektroniškai. Also, Gerai, balsuokime elektroniškai dėl penkto pakeitimo trečiosios dalies. Prašom balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Trečioji dalis patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Penktoji dalis buvo atsimta, taigi šeštoji dalis kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. man pranešė, kad dabar turime balsuoti dėl komiteto pirmo pakeitimo penktos dalies, nes EPP atsėmė savo pakeitimą. Taigi, kas už tą dalį, už penktąją dalį pirmojo pakeitimo iš komiteto? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Tai dabar turime balsuoti dėl ketvirto aldė pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, dvi dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Irgi priimta. Ir dabar galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame